darė, išsakė savo valią, tačiau tai niekas neatsižvelgia. Mr. Button, Mr. Button, statement... Pone Bertinai, kolegė padarė pre, uh, pareiškimą dėl to, kas vyko vakar. O jūs pasirėmėt kitą taisyklę, kadangi jūs iš, uh, pareikalavote kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Taigi kalbėjote neteisėtai. Pagal darbo tvarkį balsuosime dėl valiam pranešimo apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos bendryjoje. Pirmiausiai pataisų blokas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtoji pataisa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 30 pataisa, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 327 balsai už. 41 pataisa iš dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 59 pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Čia. 77 pataiso kas už, prieš susilaiko atmesta, 20 kas už, prieš susilaiko pritarta, 74 pataiso kas už, prieš susilaiko pritarta. 78, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 79, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikslinkime dėl 79-osios elektroninių būdų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 3, 331 balsu. 53 pataisa kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. Pataisa numeris 80 iš dviejų dalių balsuojame vardiniu būdu tik už antrąją dalį, o dabar už pirmąją dalį balsuosime, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 348 balsais. 54 pataisa. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 81. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 75 pataisa. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečioji pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 76 pataisa, kas už pirmąją dalį balsuoja, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktoji pataisa. Jie atkrinta. Dabar balsuokime dėl viso dokumento su pakeitimais, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Vardinis balsavimas dėl teisėjų kuros rezoliucijos. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta 551 balsus, sveikiname ponę Valian. Prašau, jums žodis. Wait a second. Non funziona la mia macchina. La, la macchina... Mano balsavimo aparatas neveikia. Okay. Okay, who has a machina problem? Raise your hands. Kas turite problemų dėl uh, balsavimo aparatų? Pakelkite rankas. Trys. Taigi, Prašom, atitinkamos tarnybos, pataisykite. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία των έξι προτάσεων ψηφίσμα. Dabar balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų e, pateiktų dėl situacijos Ukrainoje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, rezoliucijos projektas 750-2010 e, buvo atsimtas pirmasis, pirmie teksto redakcija, ketvirtoji pastraipa. Yra pateiktas žodinis pakeitimas. Ponas Prėda pakeitė jį. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais introduire euh, l'amendement qui suit. Ponas pirmininkė, norėčiau pristatyti atitinkamą e, pakeitimą. Ragina Ukrainos valdžią e, ratifikuo, e, ratifikuoti ratifikuoti Europos tarybos konvenciją dėl nacionalinių mažumų apsaugos ir gerbti mažumų teisės, kurios nori vartoti savo kalbą tai labai aišku, tai atitinka politinį kontekstą ir reikia prisiminti, kad ES išorės politika pagrįsta žmogaus teisų pagarba, įskaitant pagarbą mažumoms. Ačiū. Ačiū labai. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šį žodinį pakeitimą? Atrodo, nėra norinčių. Tuomet balsuokime, kas už, kas prieš susilaiko Pirminė teksto redakcija su žodiniu pakeitimu priimta. Aštuntoji pastraipa, antroji pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pirminė teksto redakcija, keturioliktoji pastraipa, pono galerio žodinis pakeitimas pono Galerio. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu bus pritarta žodiniam pakeitimui, tuomet nereiks balsuoti dalimis. Žodinis pakeitimas skamba taip, ragina komisiją priimti atitinkamą e, nacionalinę programą 2011-2013 metams susijusią, susijusią su asociacijos darbų tvarke. Pirminė teksto redakcija suformuoluota ši nuostata neteisingai. Pirmininkas Jeigu pritarsime šiam žodiniam pakeitimui, tai galėsime balsuoti už visą pastraipą. Taigi balsuojame dėl 14 pastraipos, kas už, prieš. Susilaiko pritarta. Pone Galeri, dėl 15 pastraipos jūs patikėte žodinį pakeitimą, prašau. Ačiū. Čia tik tai dalykinis patikslinimas originale e, yra neteisingai e, suformuluotas e, suformuoluota nuoroda, aš manau, kad nereikia dabar skaityti to teksto, jūs visi jį turite. Pirmininkas, taigi balsuokime. 15 pastraipos su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pirmųjų pataisa, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, kas už, prieš susilaiko pritarta. Mūsų darbotvarkė dabar numatytas balsavimas dėl šešių pakeitimų susijusių su 13 žmogaus teisų tarybos, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos posėdžiu. Žodžio paprašė ponas Salafranka, prašau. Eh, Dėkuoju. Pirmininkė, vakar, kai mes svarstėme rezoliucijos projektą, dėl kurio netrukus balsuosime, mes apgalėsavome dėl Kubos politinio kalinio mirties. Jis žuvo po, ilg, po bado streiko. Jis streikavo prieš nežmogišką elgesį su kaliniais. Komisija griežtai pasmerkė Kubos veiksmus ir aš norėčiau, kad oficialiai būtų perduota Europos parlamento narių reiškimą užuojautą pono Zapatos šeimos nariams. Ir aš norėčiau, kad mes aiškiai pasmerktume Kubos valdžios veiksmus. Ponas Zapatas Sančias sakė, kad e, savo pareiškimuose, kad yra visiškai nepriimtina, kad niekas nereaguoja Kubos veiksmus. Ir mes, būtent šioje salėje, turime reikalauti, kad būtų laikomasi teisės viršinybės principo, kuris nuolatos yra pažydinėjimas Kuboje. Pirmininkas, ačiū. Mes taip pat norėtume pareikšti užuojautą dėl įvykių Kuboje. Dabar balsuokime dėl e, guė pataisos, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Balsuokime dėl mm, bendro rezoliucijos projekto, kurį pateikė kelios frakcijos. Pirmoji pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antroji pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečioji pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pone Brokai, jūs paprašėte žodžių. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą dešimtai pastraipai, siūlo balsuoti dalimis. E, kalbama apie papildomą protokolą dėl rasizmo, diskriminavimo rasės pagrindų bei ksenofobijos. Siūlau balsuoti už šią dalį atskirai, nes mano nuomonė nėra visiškai akivaizdu, kad mes. E, taip pat ir religinių mažumų diskriminaciją traktuojame lygiai taip pat kaip ir kitų čia minėtų grupių diskriminacija. Aš manau, kad būtent religinių mažumų e, vienodas traktavimas privalo būti užtikrintas, todėl mes siūlau balsuoti atskirai. Pone Brokai, tiksliau ponas Brokas pateikė žodinį pakeitimą balsuoti dalimis. Taigi mes pirmiausiai turėtume nuspręsti dėl šio pasiūlymo. Norime pirmiausiai e, e, nuspręsti, ar balsuoti skirai, ar ne. Kas pritarė, kad būtų balsuojama dalimis? Kas prieš? susilaiko. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dar kartą kartoju, mes balsuojame dabar ne dėl turinio, balsuojame tik tai dėl pasiūlymo, ar reikia balsuoti dalimis, ar visiems aišku, dėl ko balsuojame. Taigi balsuojame elektroniškai, kas už ir kas prieš. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pasiūlymas atmestas e, keliais balsais, taigi mes nebalsuosime dėl dešimtosios pastraipos dalimis. Balsuokime dabar dėl, dėl 17 pastraipos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. E, Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl 17 pastraipos. Balsuoti pradedame. Vorės. Balsuoti baigiame. Pritarta 316 balsų. Penktoji pataisa kas už. Prieš susilaiko atmesta 19 pastraipo, kas už prieš susilaiko pritarta. 20 pastraipa, kas už. Ponai Brokui vėl steikim žodį. Pirmininkė, čia aš taip pat norėčiau siūlyti balsuoti dalimis. Martinai suteik man galimybę pasisakyti. siūlau išbraukti paskutinėme sakinyje kelis žodžius. Siūlau balsuoti atskirai dėl to, ar reikia žodžių ES pozicijos. Kalbama apie tarptautinius forumus ir ES pozicijų traukimą juose. Prašau balsuoti atskirai. Pirmininkas, mes elgsimės kaip ir anksčiau, kas pritarė šiam pasiūlymui. Balsuokime už, kas prieš, kas susilaiko. Pasiūlymas atmestas, mes nebalsuosime dalimis dėl šios pastraipos. Jūs neišmokote savo pamokos, bet vis dėlto pasitikslinkime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti ir reikšti savo nuomonę dėl to, kaip reikia balsuoti dėl 20 pastraipos. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pasiūlymas atmestas 331 balsu. Teskime balsavimą. Balsuojame dėl 20 pastraipos, kas už kas prieš, susilaiko pritarta. 27 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Mūsų darbo tvarkė numatytas balsavimas dėl rezoliucijos projekto e, susijusio su jungtinių tautų veiksmų platforma lyčių lygybės klausimais Pekinas 15 plus šeštoji pastraipa, kas už prieš susilaiko pritarta aštuntoji pastraipa, kas už prieš susilaiko pritarta. Devintųjų pastraipo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji pataisa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečioji pataisa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl pirmosios dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 320 balsų. Antroji dalis. Trečiosios pataisos, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dar kartą balsuojame dėl antrosios dalies trečiosios pataisos. Kas už, kas prieš. Pritarta, bet pirmininkas norėtų dar pasitikslinti elektroniškai, taigi elektroninis balsavimas dėl trečiosios pataisos antrosios dalies, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame, pritarta 430 balsų. Dešimtųjų pastraipa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmoji pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. E konstatuojamoji dalis, kas už pirmininkas dar kartą pakartoja balsuojama dėl E konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. F konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmestą. Galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Sveikiname Dabar balsuokime dėl manka pranešimo. Taisomojo biudžeto numeris 1 2010 pajamų ir išlaidų samata. Pirmai skirsni Europos parlamento biudžetas. Vardinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. pritarta 430 balsų. Sveikiname poną Manką. Šliko galutinis, paskutinis balsavimas šiandien. Darbo tvarkėje numatytas balsavimas dėl žaliosios knygos. Tai yra Marija Dosijų Patraunėviš pranešimas dėl e, bendrosios žuvininkystės politikos reformos žaliosios knygos. 23 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 24 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. atmesta. 11 pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 34 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 36 pataisa, Elektroniškai turime dar pasitikslinti balsavimo rezultatus dėl 34 pataisos. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 309 balsais. 36 pataisa dabar. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 12 pataisa. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Šeštoji pataisa, kas už. Mm, pirmininkas atsiprašo, vardinis balsavimas dėl šeštosios pataisos. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 365 balsais. 12 pastraipą. Kas už? kas prieš susilaiko pritarta. Dar kartą pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 12 pastraipos. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta 343 balsais. Pirmininkas, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mano akis manęs iki šiol neapgavo. Todėl praktiškai nereikėjo tikslintis niekada balsavimo rezultatų. Mes galime dėl visko balsuoti elektroniniu būdu, jeigu pageidaujate. 13 pataisa, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. atmesta 295 balsais, 221 parlamentarui balsavus už, 7 pataisa vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta 31 pataisa vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 50, tai yra 35 pataisa, kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikslinkime elektroniškai dėl 35 pataisos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 324 balsais. 14 pataisa kas už. Prieš susilaiko atmesta. 25 pastraipa kas už. Prieš susilaiko pritarta. 15 pataisa kas už, prieš susilaiko pritarta. 32 pastraipa vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta. 33 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 16 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 37 pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. 38. Kas už prieš susilaiko atmesta. 17. Pataisa kas už prieš susilaiko atmesta 47 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 18 pataisa vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 56 pastraipą iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 57 pastraipa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmoji pataisa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 25 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 75 pastraipa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 32 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 33 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. pritarta. Tai reiškia, kad 39 pataisa atkrinta. Balsuokime dėl 86 pastraipus, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 19 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 40 pataisa kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 99 pastraipa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Paritarta. 101 pastraipa, kas už, prieš susilaiko pritarta. 102 pastraipa vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 104 pastraipa, kas už, prieš susilaiko pritarta. 106 pastraipa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntoji pataisa, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 111 pastraipa, kas už, prieš susilaiko pritarta. 114, kas už, prieš susilaiko pritarta. 27 pataisa vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsuoti baigime. Atmesta. 28 pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta. Vardinis balsavimas dėl 121 pastraipos. Pradėkime balsuoti. Balsuoti baigime. Pritarta. 41 pataisa, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 20 pataisa vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baikime balsuoti. Atmesta. 21 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuokime dabar dėl 324 pastraipos dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 22 pataisa, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta pirminio teksto redakcija 135 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 29 pataisa, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsavimą dėl devintosios pataisos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 310 balsų. Antroji pataisa, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečioji pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. G konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Konstatuojama dalis L, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. R konstatuojamoji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Konstatuojamoji dalis X. Dešimtoji pataisa. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Ar norėtumėte pasitikslinti? balsavimo rezultatus dėl X konstatuojamosios dalies. Dabar e, konstatuojama dalis AC, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtoji pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktoji pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. AS konstituojama dalis iš e, dviejų dalių sudaryta, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. AU konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 456 balsais, 50 prieš 65 susilaikė. Sveikiname. Okay. Make the announcements now. Okay, whatever.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 ir atitinkamų dokumentų pavadinimai, dėl kurių gavome komisijos ir tarybos nuomonės, bus e, įtraukti į posėdžio protokolą. Pirmininką nutraukė sekretariato darbuotojai. So that's it? Is that one? That's it. Right. Λοιπόν, προχωράμε σε αιτιολογήσεις ψήφου. Ε... Dabar steiksime galimybę pasisakyti parlamentarams dėl balsavimo motyvų, dėl valiam pranešimo žodžių steikimas ponui Balcov. E, Ponas pirmininkė, aš norėčiau, kad jūs paskelbtume dviejų minučių pertrauką tam, kad leistumėme visiems parlamento nariams, kurie nenori pasiaiškinti dėl balsavimo, išeiti. Pirmininkas, aš darau vienos minutės pertrauką. Uh, Gerbėjai kolegos, mes norime perėti prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų ir todėl prašome visų pasitraukti iš šios salės.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 Προχωράμε σε... Προχωράμε σε επεξηγήσεις ψήφου έκθεση κυρίας Βαλεάν. Πρώτος... Darbotvarkė numatyti pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Valiam pranešimas, ponas Balčiu. Šios rezoliucijos tikslas buvo teigiamas. Mes tiesiog kalbėjome apie tai, kad uh, Būtina surinkti statistinius duomenys iš valstybių narių, tinkamai juos klasifikuoti bei pateikti šią informaciją ūkio subjektams. Tačiau Europos parlamentas patvirtino tą rezoliucijos projektą, kuris tam prieštarauja. Nes jame yra pasakyta, kad ES lygmenių kiekviena priemonė turėtų būti neutrali ir ji negali nei kiek įtakoti vidaus rinkos funkcionavimą. Didžioji dauguma parlamento narių nepasimokė iš e, finansinės krizės ir, ir toliau propaguoja neoliberalizmo dogmas. Aš manau, kad e, mūsų rūmose niekas neturėtų šitaip elgtis ir todėl aš balsavau prieš. Pirmininkė, ES infrastruktūros pakankamas e, veikimas yra būtinas gerovės augimui, pakankamas apsirūpinimas maistu, bendra užsienio ir gynybos politika yra tokia pat svarbi kaip ir energetikos politika. Vien jau dėl šios priežasties yra būtina. Mm kad Europos parlamentas ne tik dalyvautų šioje diskusijoje, tačiau taip pat ir turėtų galių priimti sprendimus. Todėl prašau ir raginu komisiją baigti blokuoti parlamentą šioje srityje ir leisti jam taip pat daryti įtakos sprendimams. Ačiū. Ponas Černieckis vieną minutę pasisakys. E, Labai ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Pati mintis yra gera. Man ypač e, patinka tai, kad siūloma pabrėžti aplinkosaugos aspektą, bet mes turime būti nuoseklus. Aplinkosaugos aspektas, aplinkos apsaugos klausimas yra svarbus argumentas kurį pasitelkėme, e, kritikuodami šiaurės dujotekį, šiaurinį dujotekį. Bet politiniai argumentai nugalėjo. Ir remdami šį projektą turime prisiminti, kad politikoje neturėtume būti veidmainiški. Šiuo konkrečiu atveju mes visi pademonstravome daug veidmaniškumo. Ponas Paskau. Ačiū pirmininkė. 2009 metų pradžioje paaiškėjo, kad ES valstybės narės nesugeba padėti viena kitai, jeigu nutraukiamas dujų ar elektros tiekimas, kadangi nėra jungčių ir e, tiekimo sistemos nesuderintos tarpusavyje. Todėl valstybės ir jų tiekėjai privalo suteikti svarbę informaciją apie savo galimybės ir pajėgumus tiekti energijos išteklius. Komisija turėtų šiuos duomenys išanalizuoti ir nustatyti svarbiausias problemas bei e, išanalizavus duomenis, suteikti atitinkamas informacijas valstybėms narėms, kaip pašalinti atitinkamas problemas. Todėl mes privalome paremti tarybos ir komisijos atitinkamas iniciatyvas dėl duomenų energetikos rytyje kaupimo, nes tai gali turėti tik teigiamos įtakos dėl rezoliucijų Dėl Ukrainos ponsus Paskikas vieną minutę kalbės. Ypatingai noriu pabrėžti savo palaikymą Ukrainai dėl demokratiškai vykusių rinkimų bei suteikta galimybė žmonėms išreikšti savo laisvą valią. Gerai, pažinodamas Ukrainą matau, kad ne tik valdžia, bet ir pati visuomenė aktyviai stoja į demokratijos kelią ir kūrė demokratinius institutus taip pat e, dedu viltį kad šitie rinkimai dar labiau suartins ukrainą su europos sąjunga o gal net ir paklos tvirtesnį tiltą europos sąjungos ir rusijos bendradarbiavime. ir labai džiaugiuosi tuo ir e, galbūt net posovietinė šalis greičiau įsitrauks į bevizio režimą e, su europos sąjungos zona. ačiū. O kirius Kalinauskis, vieną lapto. Ponas Kalinovskis, vieną minutę. Panie Przewodniczący. Pirmininkė. Rezoliucija dėl Ukrainos yra gerai subalansuota. Ten e, objektyviai e, nušviečiama padėtis. Mes linkime Ukrainai sėkmės įveikiant sunkumus ir pasidalymą visuomenėje galvoju apie šalies ateitį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ponas Stefanas Bandera yra įvardytas kaip Ukrainos e, didvyris, tai labai, labai svarbu ir atitikams organizacijoms, bet e, nepamirškime e, etnio valymo nukreipto prieš Lenkijos piliečius, 20 tūkstančių Lenkų buvo nužudyta per tą procesą. Mes linkime Ukrainai geros, jos, geros kloties, bet ne, reikėtų pasmerkti ir šiuos istorinius įvykius. Panie Przewodniczący. Pirmininkė. Ponas pirmininkė, man teko garbė dalyvauti Europos parlamento stebė, rinkimų stebėtojų delegacijoje, kai vyko pirmasis rinkimų turas. Uh, Ir aš turiu pasakyti, kad e, Ukrainiečiai, visa visuomenė puikiai pasirodė per rinkimus, kadangi rinkimai vyko skaidriai, atvirai ir demokratiškai. Šiandien Ukrainai reikia politinio ir ekonominio stabilumo. Aš gerbiu ukrainiečių pasirinkimą ir aš manau, kad mes turime palaikyti uh, visas Ukrainos pastangas susidoroti su dabartinėmis problemomis. ES turėtų nusiųsti Ukrainai labai aišku signalą, kad ES duris yra atviros Ukrainai. Ir jei mes norime, kad jį priartėtų prie ES, turime pradėti nuo vizų režimo panaikinimo. Aš taip pat norėčiau paraginti vis, visus atsakingus asmenį paspartinti veiksmus šioje srityje. Ponas Černieckis vieną minutę. Przewodniczący, Szanowni Państwo, miałem przyjemność. Pirmininkė, ponas ir ponai, aš turėjau galimybę stebėti rinkimus, prezidento rinkimus Ukrainoje pirmajame ir antrajame ture, taip pat kaip ir e, per pastaruosius rinkimus prieš keletą metų. Aš manau, kad mes turėtume traktuoti Ukrainą kaip savo partnerę ir nebandyti piknaudžiauti Ukrainos rinkėjų simpatijomis. Aš e, kalbėjausi su vienu iš Aldis e, frakcijos lyderių, kuris teigia, kad e, naujasis Ukrainos prezidentas bus prorusiškas, tačiau jo pirmasis apsilankimas bus Briuselėje. Taigi reikia vertinti ne pagal deklaracijas, įvykius, o pagal tikruosius veiksmus. Džiaugiuosi naujojo prezidento pasisakymu apie tai, kad jis anuliuoja pono Kalinovskio minėtą dekretą pripažinti nacionaliniu didviriu žmogų, kurio rankos suteptos tūkstančių Lenkų krauju. Ponas Angorakis vieną minutę kalbės, ponė pirmininkė. Aš e, traktavau šį rezoliucijos projektą kaip e, mėginimą kištis į Ukrainos vidaus reikalus ir jis prieštarauja pats savo atskirose nuostatos, todėl balsavau prieš, susidaro įspūdis, skaitant rezoliuciją, kad e, Ukraina iš partnerystės su ES gaus tik žalos. Manau, kad reikia atsižvelgti į Ukrainą vykstančias permenas. Taigi balsavau prieš šios rezoliucijos nuostatas ir turinį. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad panašus procesai kaip Ukrainoje vyksta ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Baltijos šalyse. Todėl Europos parlamentui tenka didžiulė atsakomybė šiame kontekste siekiant uh, Mm, įvertinti karo nusikaltimus. Ponas Paško vieną minutę pasisakys. Slovo, pán predseda. E, politické vedenie e, na Ačiū pirmininkė. Ukrainos politinė vadovybė pasikeitė. Tačiau gyventojai liko tie patys, jie gyvena skurdžiai, tačiau jų šalis iš tikrųjų yra turtinga ir turi geras ateities perspektyvas. Todėl šiame kontekste ES turi tęsti dialogą su Ukraina. Reikia mėginti siekti, kad šis e, dialogas būtų veiksmingesnis. Ukrainai reikia ES pagalbos ir ne Ukrainos politikams, o Ukrainos žmonėms. Todėl bendradarbiavimas tarp ES ir Ukrainos gali atnešti teigiamų ekonominių ir kitokių rezultatų. Šios rytė tikrai yra pakankamai minčių ir iniciatyvų. Ačiū. Ponas Henin. Dėl Ukrainos dar pasisakys, o po to dėl Valian pranešė. Pirmiausia, dėl Ukrainos. Thank you, Ačiū, panas pirmininkė. Sovietinis komunizmas buvo pati e, žudikiškiausia ideologija. Buvo nužudyta daugiau žmonių negu bet kokioje kitoje sistemoje. Žmonės ypač nukentėjo Ukrainoje. Ši tragedija uh, e, tęsiasi. Kaip suprantu, Ukrainos pavadinimas reiškia pakraštį. Tai reiškia, kad e, kalbame apie didžiulius blokus e, esančius toje šalyje ir tam tikras ambicijas e, tarp šalia esančių varžovų Ukrainos kaiminystėje. Bet ukrainiečiai yra išsilavinę, darbštus žmonės, jų eksportas yra gana konkurencingas. Jeigu juos priimsime į Europos muitų sąjungą, tai labai padidinsime jų gyvenimo kokybę, pagerinsime. E, reikia e, galvoti, kaip į. Bet mes ne, jie neprašo būti traukti į kitas ES struktūras, jie paprasčiausiai nori, kad būtų atvertos jiems galimybės parduoti. Pone Hananai, dar kartą Jums žodis, vienai minutė dėl valiant pranešimo. Mes pamiršome Jums suteikti žodį. Kai kas nors netikėto atsitinka, tai mes bandome priderinti faktus prie mūsų supratimo. E, tai yra kognityvinis disonansas, taip vadinamas. Ir e, mes žinome, kad žmonės reaguodami į tai, kas e, pasakyta buvo šiuose rūmuose, sakė ne tam tikriems susitarimams, nes jie išsigando to, o dabar mes išgyvename ekonominę krizę, išvaistėme savo kredito, biudžeto lėšas ir parlamentas vėl savo, kad mums reikia daugiau leisti pinigų infrastruktūros projektams ir panašiai. Ponas pirmininkė, tai gali būti nauja vaistų dozė, kuri gali e, sukelti vėl iš naujo lygą. Mes matėme, kai buvo 80-ame dešimtmetyje, kas atsitiko, e, kilo stagnacija, atsirado daugiau nedarbo ir ta situacija gali pasikartoti. E, Dėl mm, e, Europos parlamento prioritėtų žmogaus teisų taryboje. Pone Andrikinė, vieną minutę. You, mr president um, i supported the resolution Ponas pirmininkė, aš paremiau rezoliuciją ir vienas iš, aš esu viena iš autorių e, rezoliucijų ir tad norėčiau pasisakyti šiek tiek dėl Goldstone ataskaitos. Ji dar kartą parodė, kad tyrimai, kuriuos atlieka pačios konflikto šalis, yra va, retai bešališki. Reikia, kad būtų atliktas geras tyrimas e, tariamų žmogaus teisų pažeidimo. Mes girdėjome, kad neseniai ataskaita buvo peržiūrėta ir padaryta mažiau prie štaringa kalba yra sušvelninta ir dėl to ji yra labiau primtina. Mes turime pasimokyti iš to ir turėtume stengtis padaryti taip, kad ES labiau įsitrauktų į procesą, ne tik tada, kai kalbama apie e, tariamų nusikaltimų tyrimą, bet ir turime būti aktyvesni prevenciniuose e, darbuose, nes esame e, artimų rytų kvarteto dalis. Ačiū. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, aš e, norėčiau tiek EPP e frakcijos vardu, tiek kolegos Broko vardu konstatuoti, kad parlamentas nepritarė pataisai įtraukti į pranešimą krikščionių ir kitas religinės mažumas. Aš manau, kad yra gėdinga visą laiką pasisakyti apie žmogaus teisės, tačiau nemanome, kad reikia apsaugoti e, religinės grupės, kurios yra persekiojamos. Taigi labai apgailestauju, kad mes e, šios nuostatos neįtraukiame ir iš tikrųjų, jeigu nesugebėsime apsaugoti pasaulyje bet kokių mažumų, tuomet mes Europos parlamentas prarasime savo kaip kovotojo už e, žmogaus ir pagrindinės teisės įvaizdį. Ačiū labai. Kiitoksia arvoisa puhemies. Aivan kuten herra Kassler. Dėkuoju. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponas Kasleris. Uh, Mūsų frakcija tikėjusi, kad per balsavimą parlamento nariai balsuos kitaip. Na, dėja, Europos parlamento narių dauguma nusprendė nesirūpinti religinių mažumų teisėmis. O šios teisės beje yra lygiai tokios pat kaip ir bet kokių kitų mažumų teisės. Europos Sąjunga turėtų atidžiai stebėti, kas vyksta žmogus teisų taryboje nes ši taryba tikrai nėra nešališka, o Golstono ataskaita yra tiesiog vienas to nešališkumo pavyzdžių. Ji dar kartą parodo, kaip e, svarbes tarptautinės institucijas gali valdyti ir jomis manipuliuoti žmonės, kurie turi savo politinę darbo atvarkę. Ši ataskaita yra nusiteikusi prieš Izraelį Ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų atidžiau nagrinėti tokias ataskaitas. Ponas Hanin, ponas pirmingė, po to, kai pasibaigė šaltasis karas, atsirado nauja revoliucinė doktrina. Ir ji užvaldė 200 e, e, šalių, kurios dalyvauja jungtinėse tautose. Ši doktrina yra tokia. Teisę kūrė ne tautos, ne žmonės, bet ją primeta tarptautinių institucijų biurokratai, kurie yra atsakingi tik tai savo. Taigi mes dabar že, e, panaikiname per 300 metų padarytą demokratijos pažangą, nes tie žmonės, kurie tvirtina įstatymus, turėtų atsakyti savo žmonėms, kurie gali priekšti valią per rinkimus. O dabar mes leidžiame įstatymus kur ir teisę kurti tiems, kas e, yra atsakingas tik tai savo. Yra visiškai nepriimtina, kad e, tarptautinė biurokratija dabar yra viršesnė nei, uh, nei tautos ir ji turi kur kas daugiau valdžios. Džekas Bokas, JAV, yra pasakęs, Tai, ką mes padarėme, o jis, beje, aš norėčiau priminti, nuvertė Reigeną kažkada, kad savo slaptais veiksmais pasakė, kad na, mes elgėmės e, ramiai ir gražiai, tačiau vis dėlto sugebėjome įveikdyti valstybės perversmą. Tai- Panas Nikolau. Ačiū, pirmininkė. Dėl lyčių lygybės dabartinėme etape šis klausimas susiduria su naujais iššūkiais pastaruoju metu pasiekta pažanga ES sulėtės dėl ekonominio nuosmukio, tačiau lyčių lygybė galėtų iš dalies padėti išspręsti ekonomikos problemas ir atgaivinti ūkio augimą. Mes turėtume, kaip ir anksčiau, e, lyčių lygybę traktuoti labai svarbiai ypatingai šiomis sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis. Dabar dėl 2010 metų biudžeto, taisomojo biudžeto, ponas Van Eke kalbės. Ačiū pirmininkė. Manau, kad parlamentas turėtų gėdytis dėl šiandien priimto taisomojo biudžeto. Visos Europos valstybės dėjuoja dėl e, finansų krizės pasiekmių, žmonės masiškai praranda darbus, o ką mes veikiame, mes e, pasididiname visas įmanomas išmokas, personalo skaičių mokesčių mokėtojų sąskaita ir tos papildomos lėšos bei darbuotojai pirmiausiai turėtų būti skirti socialistams jų frakcijai, kuri pralaimėjo rinkimus į Europos parlamentą. Ar anksčiau jau tokių atvejų pasitaikydavo, pavyzdžiui, įvairių e, partinių politinių fondų veikloje. Taigi, mūsų institucija išleis dar daugiau mokesčių mokėtojų pinigų, mes galime su tuo taikstytis krizės laikotarpiu. Ačiū, pirmininkas Guė frakcijos vardu, ponas Počtas. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad taisomasis biudžetas, kurį ką tik patvirtinome, ten numatyta 13 1,4 milijonų. E, jis įsigalios tik tai nuo gegužės pirmosios, bet ne viskas gerai padaryta. Dalis yra susijęs su e, žmogiškų išteklių e, padidinimu komitetuose parlamento, tam skirta 4,5 milijono, bet Lisabono statys iš tikrųjų ir išplėtė parlamento teisėjų, kurios galės. Siūloma taip pat padinti 8 milijonais e, eurų lėšas parlamento nariams, kad jie galėtų pasisamdyti daugiau e, padėjėjų. Kitais metais tam bus skiriama 16 milijonų, ne 8, tai yra labai daug. Taip, kitais metais dar pusantrų tūkstančių per mėnesį e, eurų parlamentai gaus ir reikės patvirtinti 32 milijonus eurų. Mes dabar matome, kiek žmonių netenka darbo, kokia socialinė krize e, įsisiubavusi visoje Europos Sąjungoje. Vargu ar labai gerai yra didinti išlaidas nariams ir finansavimą tuo pačiu metu, kai mes neturime drąsos sumažinti išlaidų. Mes turime teisę tą daryti kaip nariai ir būtų visiškai pateisinama. Taip, aš nepa, nesuprantu, kaip Europos parlamento narys keliaudamas gali gauti 300 eurų išlaidoms papildomai prie e, išmokų už laiką ir dienpinigių. Ir visa tai yra dar neapmokestinama. Man atrodo, turime kalbėti apie tai, kaip galime pagerinti savo e, galimybės dirbti geriau teisėkuros rytyje, bet taip pat mes neturime teisės nusigręžti nuo žmonių ar e, trenkti jiems per veidą. Dėkuoju. Ponas Hanenas, ačiū ponas pirmininkė. E, labai e, džiugiai pritariu ponui Porteš. Ir komunistams. E, kurie išreiškė šią poziciją. Nuo Airijos iki Latvijos visi bando sumažinti savo išlaidas, bet mes parlamente labai didiname savo išlaidas tiek e, santykinę, tiek absoliučią vertę. Pažiūrėkime į tai, kiek lėšų gauna parlamento nariai ir darbuotojai. E, pranešime, kai, apie kai ką kalbama gana įdomiai. Sako, mums reikia daugiau lėšų dėl to, kad Lisabono statis sukūrė papildomas pareigas. Iš dalies tai teisinga, bet ne būtinai taip, kaip kad ketino pasakyti autoriai. Biurokratija plečiasi tam, kad tarnautų biurokratijai, o Lisabono sutartis pirmiausia skirta tam, kad sukurtų papildomą darbą ir paimas dešimtims tūkstančių žmonių, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso nuo ES, jų išgyvenimas priklauso nuo ES, bet su jais nesitariama, kaip ar su rinkėjais tariamas ir vargu, turbūt reikėtų jiems parodyti pirmiausia tuos dalykus prieš e, balsuojant dėl e, tokių pakeitimų. dėl žininkistės politikos reformos, paskui sakys ponas Uspaskichas vieną minutę. Labai sveikintinas priimtas sprendimas dėl bendrų taisyklių žuvininkistės e, ūkija. Žuvims kaip ir e, kitiems gyvūnams e, nenustatysi ir neapribosi teritorijas todėl įvertinti ar viena šalis rūpinasi geriau ar kita blogiau būtų nesibaigiančių ginčų objektas. atsižvelgiant į naujus mokslinius tyrimus kurie rodo jog e, nemaža dalis žuvų, žuvų rūšių šiandien yra atsidūrusi ant išnykimo ribos ir e, bendra sprendimo būtinybė tampa dar labiau akivaizdi ir ne tik europos sąjungos bet ir viso pasaulio mastu. todėl šis europos sąjungos e, žingsnis sveikintinas kaip geras pavyzdys ir kitoms trečioms šalims. tikiuosi e, šitas sprendimas e, kuris yra atsakingas ir už bendrą analizę padės tiek įmonėms dirbančioms žuvininkystės ūkyje tiek šalims nepriklausomai nuo jų dydžio ir taip pat viliuosi kad šis sprendimas padės išsaugoti nykstančias žuvų rūšis. E, visiškai reiškiu savo palaikymą. Uh, um, Dėkuoju, ponas pirmininkė. Man iš tikrųjų nebuvo malonu šiandien balsuoti prieš e, pranešimą, kuriame potencialiai galima e, buvo išvelgti daug e, teigiamų dalykų. Tačiau aš žinau iš savo šalies perspektyvos, aš žinau, kad bendro žuvininkistės politika bus mums nenaudinga, nes bendras žvejybos režimas diskriminuoja Airiją. 11 metų jau yra draudžiama uh, ribojama žvejyba Šiaurės jūroje. Ir dėl to uh, žuvininkystės bendrovių skaičius sumažėjo nuo 40 iki 6. Ir mes iki šiol kalbame apie tai, kad mes turime per mūsų žvejybos pajėgumą yra e, per dideli. Oligametiniai narvai, kurie turi labai gerą tikslą, vis dėlto ne, nebuvo pritaikyti taip, kad būtų atsižvelgta, atsižvelgta į bendrovių nacionalinius ypatumus. Dėl visų šių priežasčių balsavau prieš šį pranešimą. Balsavau už rezoliuciją dėl žaliosios knygos apie bendrosios žuvininkystės politikos reformos gairias tikiuosi kad šiandieniniu balsavimu europos parlamentas bent kiek prisidėjo prie žuvų išteklių ir sveikos jūros aplinkos išsaugojimo o taip pat prie bendrosios žuvininkystės politikos reformos. europos parlamentui yra žinoma kad dvidešimt septyni procentai žuvų rūšių yra arti išnykimo ribos ir neapribojus žvejybos joms gresia išnykimas. mums taip pat žinoma kad yra įmanoma aštuoniasdešimt šeši procentais padidinti žuvų išteklius jei žuvys nebūtų taip drastiškai išgaudomos. mes žinome ir tai kad aštuoniolika procentų žuvų rūšių išteklių yra blogoje būklėje ir mokslininkai rekomenduoja visiškai nutraukti jų žvejybą. tikiuosi ir labai linkiu kad europos sąjungai pakaktų politinės valios ne tik suprojektuoti reformą bet ir ją įgyvendinti. ačiū. Ponas Takula vieną minutę. Ensinnäkin haluan todeta, että äänestin... Dėkuoju. Ačiū. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, balsavau už e, šį dokumentą Karlas Haglundas rekomendavo mūsų, dar, mūsų frakcijai pritarti šiam dokumentui. Kalba eina apie e, žuvininkystės padėtį ir jūrų situaciją, vandens telkinių situaciją Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje sugaunama per daug žuvies, yra e, pereikvojami žuvų ištekliai, todėl reikia pasvarstyti apie tai, kaip apsaugoti žuvų išteklius tam, kad ir ateitie galėtume vystyti žuvininkystę. Mes turime išsaugoti natūralius žuvų išteklius. Reikia todėl parengti ir pradėti įgyveninti atitinkamas e, lašišų išteklių apsaugos e, programas tam, kad e, lašišos galėtų neršti upėse ir tokiu būdu didėtų jų E, ištekliai ir kad ateityje turėtume ką žvejoti. Ačiū, ponas Heninas, vieną minutę. Pirmininkė, e, aš jau 11 metų parlamente kalbu apie tai, e, kokią neigiamą, kokį neigiamą poveikį daro žuvininkystės politika mano šaliai. 67 procentai mūsų žuvininkystės susijęs su šia politika ir matome, kad pagal kvotų sistemą uh, E, mes e, galime vis mažiau e, žvejoti. Žuvų ištekliai mažėja, o tai turėtų būti atsinaujinantis išteklius. Kai kuriuose šalyse žvėjai, turėdami teisės, sugeba atnaujinti žuvies išteklių. Pasižiūrėkime į Norvegiją, Folklandų salas. Bet dabar matome, kad e, kažkas tvarko už žvėjusių reikalus ir jiems e, nebelieka darbo. Mūsų laivai lieka krante, mūsų e, žvejybos uostai tušti. Ačiū labai. Šio posėdžio protokolas bus tvirtinamas per kitą plenarinę sesiją. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet ir rezoliucijos, kurios šiandien buvo priimtos, bus išsiųstos jų adresatams. Šios dienos posėdis baigtas, linkiu Jums geros likusios savaitės.